Very good. Uh, so, good afternoon again, uh, ladies and gentlemen. Welcome back. Kągi, gerbėjai ponai ir ponios, sveiki vėl susirinkę mūsų posėdį. Ir man yra labai malonu paskutinį kartą pasveikinti pas mūsų komitetą atvykusi komisijos narė atsakinga už vidaus rinką ir paslaugų priežiūrą. Jis mūsų komitete lankėsi ne vieną kartą, prisimename ir jo klausimus. Ir jūs aktyviai dalyvavote mūsų posėdžiuose. Ir kas žino, galbūt jūs mums pasakysite, kad jūs turite planų sugrįžti į vidaus rinkos komitetą. Džiaugiuosi, kad susirinko nemažai komiteto narių ir netrukus suteiksiu žodį komisijos nariui ponui Barnyje, Jisai mums papasakos apie e, ateities iššūkius. Prisiminsime, ko gero, ir padarytą pažangą, pasiektus pasiekimus. Ypač e, taip, e, taip pasakytume apie bendrosios rinkos aktą, gyvenant antrąjį vidaus rinkos aktą ne viskas dar buvo padaryta, bet nebejoju, kad Mišelis Barnie apie tai pakalbės. Taip pat kalbė, jisai kalbės ko gero ir apie skaitmeninę rinką, ir apie kitus svarbius klausimus. Mes e, turėtumėme baigti posėdį 18 val. 10 minučių, nes būtent tuomet jūs turėtumėt išgirsti, kaip atidaromi yra šampano buteliai už durų. Todėl aš norėčiau paprašyti, kad e, jūsų klausimai būtų suformuluoti labai aiškiai. Ir dabar ilgai nedelsamas norėčiau suteikti žodį komisijos nariui ponui Barnie ir kolegos galite jau dabar užsirašyti į kalbėtojų sąrašą. Taigi raginame visus parodyti mums, ar jūs norite pasisakyti ar ne. Dabar sutikiu žodį Mišeliui Barnie. Labai ačiū Malkomai. Labadiena kiekvienam iš jūsų. Šis posėdis yra ypatingas. Ypatingas posėdis, kai mes galime sėdėti čia prie apskrito stalo, neįprastas iš tikrųjų formatas, bet jisai puikiai atspindi tą dvasę, kurią mes vadovavome savo darbe per pasruosius ketverius metus. Malkomai, man atrodo, kad šis apskritas stalas sukuria gerą dvasę, kiekvienas turi savo vietą prie šio stalo ir mes visi e, galime vadovautis e, konstruktyvaus e, bendradarbiavimo dvasia ir draugiškoje aplinkoje, tikiuosi, jūs neprieštaraujate tam, kad aš būtent taip apibūtinsiu mūsų darbo atmosferą. Ir mes bendradarbiaujame neformaliai, negalvodami apie institucijas, bet galvodami apie bendrą tikslą, Ir man labai malonu dalyvauti būtent tokio formato posėdėje ir noriu Jums padėkoti už tai. Kiekvienas iš Jūsų ir Jūsų padėjėjai, kurie nemažai dirbo šalia Jūsų, yra verti padėkos. Ir, Malkomai, man teko dalyvauti Jūsų posėdžiuose ne vieną kartą ir man, man visuomet įspūdį darė jūsų kompetencija, jūsų žinios. Ir eidamas komisijos nario paslaugas, pa, pa, pareigas, aš ypatingai vertinau tą jūsų bendradarbiavimo dvasę. Aš dėkoju ir sekretariato darbuotojams už jų bendradarbiavimą, tinkamą bendradarbiavimo dvasę. Ir aš ne, nežinau, ar aš surasiu tinkamus žodžius, bet aš manau, kad tokia dvasia labai man padėjo uh, ištesėti tuos. Uh, vykdyti tuos įpareigojimus, įsipareigojimus, kuriuos aš buvau prisėmęs. Uh, Toks bendras darbas turėtų būti tęsiamas. Mes e, turime e, priartinti bendrąją rinką prie mūsų vartotojų, mažų vidutinių įmonių, nes piliečiams ir mažoms vidutinėms įmonėms labai dažnai atrodo, kad e, bendra rinka yra skirta pirmiausia stambiems veikėjams. Bet taip iš tikrųjų nėra, nes daugybė teisės aktų Europoje yra skirta būtent tam, kad patau pagerintumėme paprastų žmonių e, ir esamai įgyvenimą. Ir aš noriu čia labai trumpai jums e, papasakoti apie tai, ką mes nuveikėme kartu, bet pirmiausia, aš norėčiau patikoti jums, priminti jums apie tą būtinybę priartinti bendrąją rinką prie uh, žmonių. Labai dažnai jūs rengiate pranešimus savo iniciatyvą, nelaukdami veiksmų, komisijos veiksmų. Ta, ir tais pranešimais jūs norėjote atspindėti piliečių savivaldos atstovų, verslininkų nuomonę. Pirmasis e, e, bendrosios rinkos formas vyko Krokuvoje. Ir aš tikiuosi, kad mes ir toliau, e, kai ir baigsis šio parlamento ir komisijos darbo kadencija, galėsime ir, ir toliau, toliau dirbti tam, kad bendra rinka tarnautų piliečiams ir verslininkams. Komisija yra jūsų partneris ir aš norėčiau Jums padėkoti dėkoju ir Malkumui, nes jūs iš tikrųjų dirbote labai profesionaliai, labai tiksliai, niekuomet nestengėtės mūsų patenkinti, bet dirbote nuoširdžiai. Ir dėkoju Malkumai tau už tai. Taigi, ką mes nuveikėme kartu? Tam, kad įkvėptumėme tą dvasę į bendrą rinką tam, kad e, sukurtume tokią bendrą rinką, kuri padėtų mums įveikti krizę, kuri padėtų mums už, e, patobulinti mūsų augimo rodiklius, nepamirštant ir ekonominių, ir kitų ekonominių, ir socialinių aspektų. Prieš penkerius metus e, Mario Monti pateikė padėties diagnozę, jūs tikriausiai prisiminate tą jo do, parengtą dokumentą apie vidaus rinką. Ir Louis Greš taip pat parengė labai svarbų pranešimą, kuriame labai aiškiai buvo pasakyta, jog e, rinka yra atitolusi nuo žmonių, kad žmonės yra pavargę. Ir buvo kalbama taip pat apie tai, kad iškilus kriziai valstybės narės e, e, ėmėsi protekcionistinių priemonių, kiekvienas pradėjo rūpintis vien savo ateitimi, vien savo gerovę. Kiekvienas buvo pats už save. Komisija parengė e, būtent jūsų pastangų dėka bendrosios e, rinkos iniciatyvą, e, aktą, pagal kurią buvo parengta 40 dokumentų, po to buvo parengtas antras aktas ir gal bus parengtas ir trečias. Ir mūsų uh, Veiksmus galima suskirstyti į keturias rytis. Pirmiausia, tai yra e, viešieji e, pirkimai, kurie sudaro 18 procentų e, visos ES bendrojo vidaus produkto. Taigi labai svarbu būtų užtikrinti, kad viešųjų pirkimų sektorius veiktų kuo efektyviau. Ir čia aš norėčiau padėkoti pan, ponui Tarabela ir ponui Žuvau ir ponui Harborui mūsų pirmininkui ir visiems, kas dirbo kaip šešėlinė pranešėja rengiant šį, šios dokumentus ir bandant sukurti supaprastintas taisyklės, lankščias taisyklės. Ir dėkoju už tai, kad buvo taip pat surasta, surasta pakankama pusiausvė tarp pasirinkimo laisvės ir ES taisyklių, kurios reglamentuoja viešųjų pirkimų bendrąją rinką Europoje. Antra e, sritis tai yra, kad, tai yra e, sąskaitos, čia panas Langen nemažai dirbo, elektroninės sąskaitos, e, kurias sukurti buvo numatyta sukurti pagal direktyvą ir šios elektroninės sąskaitos sąskaitos turėtų padėti mums sutaupyti kiekvienais metais 2 milijardus eurų. Ir čia mes kalbame apie, e, apie e, rinkos skaitmeninimą ir tai bus naudinga ir inovacijoms ir e, naujoms technologijoms. Ir Jei mes sugebėsime e, tinkamai e, e, suskaitmeninti savo ūkį, tuomet mes galėsime kiekvienais metais sutaupyti 80 milijardų eurų. Franken Gėliui aš taip pat dėkoju, nes jisai kalbėjo apie viešųjų pirkimų bendrą rinką Ir jūs pateikėte e, savo pakeitimus e, ir e, šių pakeitimų pagrindų mes parengėme kompromisinį pasiūlymą. Toliau, trečiasis darbų baras tai yra paslaugos. Pane Gebart gerai atsimena tą mūsų darbą, kaip ir kiti kolegos. Aš kalbu apie paslaugų direktyvą, dėl kurios skiro aštros, aistringos diskusijos. Turime le, e, užtikrinti, kad visi galėtų išgyventi, ne tik čia Briuselėje, bet ir visoje Europos Sąjungoje. Čia buvo patiktos kelios iniciatyvos Ir mes sugebėjome veikti tai, kas atrodo neįveikiama. Sutikime politinį matmenį tam tekslui. Ir čia aš dėkoju, dėkoju kar, uh, uh, poniai uh, uh, Dubilt, uh, Gibhartui. Nes šis dokumentas buvo labai svarbus mums plėtojant paslaugų rinką Europoje, Ir mes taip pat taikome principą, pagal kurį ne, visiškai netoleruojame šio teisės akto nuostatų ne, nepakankamą perkelimą į nacionalinius teisynus. Aš dažnai girdžiu iš kolegų iš Didžiosios Britanijos, kad reikia žengti dar toliau, bet jiems galiu pasakyti, kad reikėtų e, už, užuot e, e, pradėti naują diskusiją, pradėti pirmiausiai gyvendinti to teisės akto nuostatas. Ir padaryti viską, kad ta direktyva būtų kuo palankesnė naudotojams, kad veiktų vieno langelio principas ir kad būtų pasiūlyti praktiniai sprendimai mūsų įmonėms Tai gali, pavyzdžiui, būti ir uh, e, nuostatų susijusios su draudimu, kurios yra taikomos įmonėms. Ir mes turime toliau tęsti darbą ir stengtis, e, kad, e, kad ši direktyva nebūtų apleista. Konstans, Ema, ponas Buzoj, Tomas Hendel ir kiti nemažai dirbo e, ties profesinių kvalifikacijų, e, e, kvalifikacijų klausimo. Šis dokumentas yra reikalingas tam, kad mes galėtume surasti tinkamą pusiausvyrą tarp vartotojų teisų ir judumo. Mes gerai kartu dirbome ir dabar verslininkai galės pagal supaprastiną procedūrą keliauti į kitas šalis, bet to mes turėsime ir Europos kortelę, kurią galima bus gauti elektroniniu būdu ir visi šie dalykai turėtų patobulinti judumą ES. Ir taip mes sugebėjome surasti pusiausvę tarp būtiniausių kvalifikacijų reikalavimų, reikalavimų ir dėl to, koks bendras kvalifikacijų pripažinimo mechanizmas turėtų galioti. Ir e, aš tikiuosi, kad mes netrukus pamatysime visų šių priemonių rezultatus e, e, realiame gyvenime. Ir taip pat norėčiau paminėti reglamentuojamas profesijas – nes čia mes taip pat kalbėjome apie bendrą reglamentavimą tam tikrų reglamentuojamų profesijų. Toliau jūsų komitetas e, taip pat e, kritikavo mūsų pasiūlymus dėl e, būsto paskolų Ir bankų sąskaitos taip pat yra labai svarbus yra klausimas ir uh, prips ir investiciniai produktai. Tai yra dar strytis, kur buvo padaryta nemažai. Ir uh, Kartu su ikon komitetu mes taip pat e, e, dirbome galvodami ne vien apie bankus, investuotojus, apie e, kredito reitingų vertinimo agentūras, bet ir apie vartotojus. Mes norėjome, kad, kad žmonės žinotų, kaip galima atidaryti sąskaitas. 9 milijonai piliečių praeitais metais susidūrė su sunkumais norėdami atidaryti sąskaitas finansinių paslaugų bendroji rinka. Ši rinka taip pat rūpia mūsų piliečiams. Ir trečias darbų baras tai yra mažos vidinės įmonės ir ypatingai parama šioms įmonėms. E, e, tai yra tas rytis, kur aš kartu su ponu Tajani dirbu kapitalo e, reikalavimai ir e, ketvirtoji šių reikalavimų versija, kurie yra skirta tam, kad e, mažo, smulkioms ir vidutinėms įmonėms būtų lengviau dirbti ir mes kalbame apie ilgalaikę darbo tvarkę, ji bus tęsiama ir, ir kitoje kadencijoje. Yra dar vienas dalykas, apie kurį aš norėčiau pakalbėti ir kuris turėtų rūpėti bendrosios rinkos subjektams. Tai yra minios finansavimas. Aš pateikiau pasiūlymą prieš dvi savaitės, skirtas būtent e, šiam klausimui. 4 tūkstančiai įmonių reguliariai e, naudoja, 400 tūkstančių įmonių, atsiprašau, reguliariai naudojasi e, šią finansavimo priemonę ir tai yra įvairios priemonės. Mes Taip pat e, e, susitarėme ir dėl Europos verslumo fonda, fondo. Tai yra pirmasis toks e, fondas. Ir kartu su ponu Tajani, ponu Andru mes surinkėme konferenciją, konferenciją sausio mėnesį, kuri vyko Strasbūrė, jo dalyvavo 4000 žmonių ir mes ne vien kalbėjome, bet ir surengėme nemažai seminarų, praktinių užsieimimų. Taigi vyko labai daug kas. Ir mes, sėdėdami čia, tos piramidės viršuje, turėtume aiškiai suprasti, kas vyksta realiam gyvenime. Ir toje konferencijoje, kurią aš surengiau, kaip pat ir buvo kalbama apie įvairias priemonės, kurių buvo imtasi tam, kad mes sukurtumėme Europos strategiją šiuo klausimu. Ponas Harboris e, dalyvavo e, toje konferencijoje. Kiti Toliau vidaus rinkos pritaikymas prie skaitmeninių iššūkių, tai yra skaitmeninė rinka. Čia mes dirbame nemažai su įvairiais kolegomis, gyvename 21 amžiuje, tai yra Europos amžius, interneto amžius ir čia mūsų piliečiai nemažai ko tikisi iš mūsų. Ir e, e, dirbti nėra lengva, nes e, pokyčiai vyksta labai greitai, viskas keičiasi labai greitai, greičiau nei teisės aktai ir jūsų paramos dėka mes sugebėjome. Da, numatyti priemonės reikalingas iki 2015-2020 metų. Aš pateikiau veiksmų planą, kuriame yra nurodyta, kaip galima būtų geriau teikti internetinės paslaugas. Ir Pablo Šivaryje, Petikatainen ir ponas Del Campos ir kiti kolegos nemažai dirbo. De, šiais klausimais. Aš jau minėjau, kad jūsų komitete yra labai daug žmonių, kurie turi ir pakankamai žinių, ir pakankamai ryšto, ir norų dirbti. Ir būtent čia mes ir dirbome labai intensyviai elektroninė priekyba. Čia mes uh, sugebėjome daug ką padaryti, norėdami apsaugoti, savo, aps, apsaugoti vartotojus, numatydami e, alternatyvų, e, alternatyvų ginčių sprendimo mechanizmą. Ir taip pat kalbėjome ir apie duomenų apsaugą. Noriu paminėti tris tekstus, kurie yra labai svarbus e, skaitmeninėje rinkoje. Pirmiausia, tai yra. Mm siuntų pristatymas, panas Rūlė ir kiti, panas Bielana dirbo rengiant šią iniciatyvą. Ji yra labai svarbi, nes jie aiškiai parodo, ką mes galime pasiekti, e, stiprindami elektroninę priekybą, tobulindami teikiamas paslaugas ir užtikrinami jų saveikumą. Antra tema - tai yra internet, žai, lošimai internete. Pane Kreutzmann uh, Molzeris, ponas Jungas ir kiti kolegos nemažai dirbo ir mes sugebėjome, nekurdami papildomų priemonių, tiesiog bendradarbiaudami su nacionaliniais reguliuotojais, sugebėti geriau apsaugoti mūsų vartotojus. Ponas Bielan toliau taip pat dirbo ties elektroninių mokėjimų sistema ir jūsų komitetas oficialiai nedalyvavo šiame darbe, tačiau vis tiek jūs prisidėjote prie kuriamos elektroninių mokėjimų sistemos ir tai yra labai svarbu. Praeitą savaitę, ketvirtadienį, Europos parlamentas parodė, kad per kitą kadenciją parlamentas turės dirbti labai in, uh, intensyviai. Taigi mes turime ir taisyklės, ir priemonės, kurios gali padėti mums judėti į priekį. Ir uh, vasario mėnesį ir, ko, uh, ir kovo mėnesį vyko dvi konferencijos dėl viešųjų uh, uh, užsakymų ir profesinių kvalifikacijų. Ir tai buvo puikia proga mums uh, visiems paaiškinti europiečiams, ko mes siekiame, rengdami tuos teisės aktus. Ir kai kas iš jūsų nugastavo, kad gali būti, kad valstybės narės norės keisti tuos tekstus, kai pradės juos įgyvendinti. Taip, mes suprantame, kad tokia rizika yra, bet reikia neprarasti budrumo. Ir mes visuomet stebime, kad ES teisės tinkamai būtų gyvendinami, gyvendinami ir mes uh, šiuo klausimu bendradarbiaujame su valstybėmis narėmis ir bendradarbiaujame su, konkre, su konkre, konkrečiomis atsakingomis ministerijomis. Ir aš galiu tik pakartoti, kad mes visiškai netoleruosime faktų, kai teisės aktai nebus tei, tinkamai perkeliami į nacionalinius teisynus, rimsime pažeidimų procedūros kur kas greičiau nei praeitie. Andrėja Švap ir kiti tai nemažai dirbote e, formuodami Europos semestrą. Malkomai, Aš norėčiau priminti, kad, kad kai mes tik pradėjome kalbėti Europos semestrą, mes galvome, kad tai bus tik tai biudžetui ir atskaitovybei skirtas klausimas. O jūsų komitete tie klausimai buvo traktuojami kaip klausimai, kurie gali turėti poveikio visai mūsų ekonomikai. Ir tai buvo labai svarbus požiūris. Taigi, e, ponui Malkomui E, ir šešėlėms pranešėjams. E, aš norėčiau padėkoti tikau sekretariato darbuotojams. Ir e, jūs ketverius metus atvirai, nuoširdžiai ir labai kokybiškai su manim bendradarbiavote. Dėkuoju Jums už tai ir tikiuosi, kad ir ateityje Jūs galėsite taip pat mus paremti. Well, for... Dėkuoju už sklandžią apžvalgą ir pagrindinių klausimų iškelimą. Galiu kalbėti visų narių vardu. Mes žavimės jūsų asmeniniu pasišventimu šiems klausimams. Rengiant darbus, jūs susitikote su visais pranešėjais ir šešėliniais pranešėjais ir susigaudėte tuose reikaluose. O žaviausia yra tai, kad jūs atvirai e, vertinote mūsų idėjas. Minėjote bendrosios rinkos aktą, tai buvo viena iš tų idėjų. Ir ne tik bendros rinkos aktas yra svarbus, bet ir dar viena idėja, tai yra dešimt labiausiai piliečiams rūpinčių idėjų. Toliau kitas leidinys e, mažų ir vidutinių teisių, <clears throat> teisių dokumentas. Tai dalykai susiję su bendraja rinka. Mes žavimės jūsų energiją dirbant su bendros rinkos klausimais. Taip pat kitas novatoriškas dalykas - socialinės įmonės e, šis darbas bus perdotas būsimam parlamentui. Penki nariai paprašė žodžio. Pone Peres, pone Styler, pone Kreuzmann, Schwab ir Rūlė. Pone Gebhardt, žinoma, prašo žodžio. Ar ką nors praleidau? Pone De Grip, be jokios abejonės norės kalbėti. Kas dar norėtų kalbėti? Prašyčiau kalbėti e, žvaliai, greitai. Pradėsime nuo Perės, Styler ir Krovitsman. Ačiū komisijos nariui už konstruktyvų darbą. Linkiu Jums sėkmės ateityje. Trys labiausiai rūpimi dalykai. Ispanijai, ispanams, jūs puikiai žinote situaciją, nes nesnei lankytės. Pirmas klausimas. Šiuo metu nėra visiškos atitikties tarp tam tikrų tekstų. Ir rezultatas tai, kad kai kurie žmonės prarado savo mm, santaupas bankuose. Antras klausimas apie Euribor ir dėl to blogas e, sąlygas įmant paskolą bankę. Ir trečias klausimas, mažos ir vidutinės įmonės ir blogos finansavimo sąlygos, e, šeimos ir individai negali gauti finansavimo. Jūs kalbėjote apie da, e, e, kažkokius testus, bet aš nelabai supratau, apie kurį testą jūs kalbėjote, nes jų yra labai daug. Na, aš kalbu apie privalomą testą taikomą asmenims, kai jie kreipiasi į banką ir nori gauti subordinuotąją paskolą. Tokiu atveju jie turi įrodyti savo skolų statusą. Ir panašu, kad Ispanijoje tai daugeliu žmonių labai nenaudinga, kai jie bando gauti paskolą. Jūs turbūt kalbate apie gebėjimą gražinti skolą, tokį testą. Toliau ponė Styler. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė. Jūsų apžvalga, tai tarsi priminimas mums, ką mes pasiekime per penkeris metus. Aš kalbėsiu apie geresnę piliečių apsaugą, tai labai svarbu. Jūs kalbėjote apie finansinius klausimus, pavyzdžiui, apie kylantį šiuo metu euroskepticizmą. Imkime Junktinės karalystės bankus. Visose bankuose ten yra indėlių garantijų sistema. Garantuojama 85 tūkstančiai svarų, 100 tūkstančių eurų. Bet niekada nenurodoma, kad tas teisės garantuoja Europos Sąjunga. Yra ir kitų gerų dalykų vartotojų apsaugos srityje, kurios duoda Europos Sąjunga, bet jie tarsi nacionalizuojami tai yra praktiniai pasiekimai ir reiktų pagalvoti, kaip geriau juos išryškinti. Pensijos. Žinome, kad pateikėte naują pensijų pasiūlymą, gal galėtumėt pakalbėti apie jo statusą. E, parlamento kadencija artėja į pabaigą. Šiaip jau piliečiams labai rūpi pensijų klausimas. Jie keliauja, gyvena užsienyje ir jiems pensijų nuostatos apskritai labai svarbios. Ir paskutinėme IMKO posėdėje, kokį e, patarimą jūs duotumėt savo įpėdiniui, kad geriau koordinuotų darbą su IMKO? Panas Kroitsman. Ačiū pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau padėkoti komisarui Michel Barnier už tikrai e, puikų bendradarbiavimą per praėjusius penkerius metus. Labai džiaugiuosi, kad mes uh, kartu įvykdėme savo tikslus, radome tinkamus sprendimus, e, pavyzdžiui, dėl koncesijų, e, vandens tiekimo. Iš tikrųjų, Vokietijoje vyko labai aršios diskusijos šiuo klausimu, komisaras laikėsi labai pragmatiško požiūrio, vėliau vyko trilogo darybos ir pavyko susitarti. Aš norėčiau paminėti dar vieną klausimą dėl e, internetinių azartinių lošimų. Uh, Aš esu įsitikinęs, kad be europinio sprendimo mes nesugebėsime veiksmingai apsaugoti vartotojų. Pavyzdžiui, tų, kurie turi priklausomybę nuo lošimų arba nepilnamečių, jaunų žmonių. Tai yra svarbu kovojant ir su pinigų plovimu. Vokietija yra priemusi azartinių lošimų įstatymą, bet jis vis dar neįgyvendintas. E, Vokietija turi laiko iki 2014 metų Liepos. Kaip Jūs manote, ar pavyks tai padaryti? Kokie yra Europos, Sąjungos, atsiprašau, Europos teisingumo teismo sprendimai? Uh, Yra iš viso 40 bylų, 20 e, atveju buvo pateikti skundai. Kaip Jūs manote, koks yra šansas, kad, tarkim, prieš kokią nors valstybę bus pradėtas e, sutarties e, pažeidimo mechanizmas? Ačiū. Okay. Uh, I'll invite uh, Commissioner Manier to reply to those first three questions. Siūlau komisarą atsakyti pirmosius tris klausimus. Madame euh, Irigoyen Perez. Pane Irigoyen Perez euh, priminė mums apie daugybę problemų ir kančių ir neteisingumo e, atvejus, e, kurie vyksta jūsų šalyje. Dėl to, jie tai įvyko dėl to, kad nebuvo taisyklių. Uh, dėl to, kad kartais buvo netinkamai elgiamasi, kad nebuvo geros tinkamos priežiūros. Šis klausimas neliečia jūsų komiteto, neįeina jūsų komiteto kompetencija, tačiau jūs vis tiek, kaip Europos parlamento nariai, bendraujate su žmonėmis ir todėl tai jums yra taip pat aktualus klausimas. Ir aš, man, aš manau, kad mes stengiamės padėti žmonėms, kurie nukentėjo dėl įvykusios krizės, dėl to, kad sulėtėjo mūsų augimas ir aš manau, kad mes pasimokėme. Uh, iš to, kas įvyko. Aš patikiu pasiūlymus dėl 28 teisės aktų ir dariau viską, kad kiekvienas finansų sektoriaus vei, produktas, visi veikėjai buvo būtų paveikti tų teisės aktų. Ar situacija yra tobula dabar? Ne, ko gero ne, reikės ateityje dar daug ką daryti, bet dabar mes bent jau sukūrime bendrą sąrangą. Uh, Ji dar yra tobulinama, ji yra kuriama toliau ir kitas parlamentas svar, ir, ir kita komisija svarstys e, teisės aktus. E, teisės aktų pasiūlymus, kuriuos aš jau parengiau dėl bankų restruktūrizavimo. Ir čia aš galiu atvirai pasakyti, kad mes, ponė Rigorent Pierės, pasimokėme iš e, krizės. Ir mes dabar uh, vargu ar turėtume kalbėti apie piknaudžiavimus e, ir netinkamą elgesį, kuris stebėjami jūsų šalyje. Aš manau, kad dokumentai dėl prim, pri, prips yra, buvo tinkamas mūsų atsakas. Aš labai norėčiau, kad iki šios kadencijos pabaigos mes galėtume dar patvirtinti dokumentą dėl e, pažangos vertinimo e, e, kriterijų, dėl liboro vertinimo. Tai, kas vyko, yra tikras skandalas. Štai todėl, kai aš pateikiau savo pasiūlymą dėl liboro ir dėl, apskritai dėl vertinimo kriterijų, tuomet aš kalbėjau ir apie tai, kad mums reikia taip pat numatyti atsakomybę uh, baudžiamą atsakomybę už e, piknaudžiavimus e, finansų rinkoje, nes tie žmonės piknaudžiauja e, mūsų gerą valią, jie nusikalsto valstybė žmonėms, Europos Sąjungai. Mažų ir vidutinių įmonių finansavimas tai yra labai svarbus klausimus ir čia taip pat mūsų atsakas buvo pasiūlymas sukurti bankų sąjungą. Ši finansų krizė uh, ne tik sustabdė mūsų augimą, da, augimą daugelį e, šalių, bet ir sutrūkdė toliau plėtotis tarp bankiniai sąjungai. Nes mes tokią sistemą kūrėme, e, nes vykus krizai bankai nebenorėjo skolinti pinigus vieni kitiems ir tai dėl to kilo didžiulių problemų. 83 procentai Vokietijos įmonių uh, tai yra nedidelės e, įmonės, susilaukia dabar teigiamo atsakymo iš, iš bankų ieškodami finansavimą. 45 procentams įmonių Ispanijoje ir Italijoje pavyksta taip pat gauti finansavimą, o Graikijoje tik tai 23 procentams suteikiamos yra paskolos už, už prieinamas, įmanomas palūkanas. Uh, Taigi čia iš tikrųjų dar reikėtų nemažai padirbėti tam, kad mes e, e, sukurtume bankų sąjungą ir sumažintume e, palūkanų skirtumus. Yra ir kitų priemonių, kurios gali būti panaudotas tam, kad finansuotume mažas vidutinės įmonės. Ir aš galiu tik tai Jums pasakyti, kad aš manau, kad reikia labai atsargiai peržiūrėti rink, dokumentus. dėl uh, uh, vertybinių, dėl vertimo vertybiniais popieriais. Uh, Ir tai yra labai įdomi tema. Yra dar vienas uh, įdomus pasiūlymas. Tai yra, tai yra taupimo kortelė, kuri galiotų visoje Europoje. Ir uh, Europoje yra nemažai bankų priimančių žmonių santaupas, žmonių indėlius ir galima būtų padėti jiems veikti visoje Europoje ir veikti geriau. Pone Staler kalbėjo apie indėlių garantijas. Čia mes taip pat pasimokėme iš krizės. Mes supratome, kad reikėjo apsaugoti ir indėlius, e, kurie nesiekia 100 tūkstančio eurų sumos. Ir e, taip pat e, galvojame ir kalbėjome ir apie nacionalinius indėlių garantijų fondus ir aš tikiuosi, kad tie fondai galės veikti, veikti geriau, nei buvo numatyta e, pirminėme komisijos e, pasiūlyme. Pane Stalė ir klausė, kokį e, patarimą aš galėčiau pateikti savo įpėdiniui. Aš manau, kad, kad aš galiu jam ar jai patarti tik taip visumis bendradarbiauti, nes um, jūs turite nemažai galiojimų pagal bendrojo sprendimo procedūrą ir aš galiu tik tai patarti savo įpėdiniui ne, nebijoti parlamento. Ateiti pas jūs nėra lengva, nes jūs ne visuomet esat palankiai nusiteikę mūsų atžvilgių, bet e, jūs e, dirbat konstruktyviai ir jūs išsakot savo nuomonę per balsavimus. Uh, Ir e, aš pasiūlysiu e, kitam komisijos e, nariui toliau geriau benedar, tobulinti bendradarbiavimą su parlamentu, nes parlamentas sugeba uh, nutiesti kelią į, į priekį ir jisai taip pat sukuria aiškę strategiją. Ir komisija ne visuomet gali uh, viską numatyti pagal sutartis, kaip pavyzdžiui, ta nulinė tolerancija, nulinės tolerancijos požiūris, kurį jūs pasiūlėte, buvo labai, labai geras. Komisija turėtų formuoti strategiją. Aš pavadavau poną Tajanį ir buvo atsakingas už verslumo ir pramonės politiką. Ir mes daug kalbėjome e, su juo. Ir aš manau, kad ES vadovai turėtų turėti pakankamai drąsos tam, kad pasakytų, kad mums reikia konkurencingos pramonės politikos. Kodėl mes jau penkeri metai nerandame pakankamai drąsos tam, kad sukurtume tinkamą pramonės politiką, kuri e, būtų pagrįsta pagrindiniais mūsų sektoriais, e, kuri pritrauktų privatų finansavimą e, į tuos sektorius, kuriuose, kuriuose bus kuriamas ES pramoninės potencialas per kitus 30 mečius. Pažvelkime į tai, kas vyksta Japonijoje protekcionizmas net nesiteisina. Geriausia priemonė, geriausia protekcionistinė priemonė yra investicijos. Ir komisija turi pasiūlyti tokią strategiją ir aš manau, kad tai bus mūsų prioritetas per ateinančius metus. Štai ką aš norėjau pasakyti ir ponui Kreutzmann norėčiau padėkoti už jo darbą šiais klausimais. Kaip ir sakiau, paskaptame 2012 metų komunikate Šiuo metu 15 tūkstančių, 2012 metais 15 tūkstančių azartinių lošimų tinklalapių internete veikia be jokios licen, licencijos. Ir e, mes supratome, kad reikia apsaugoti vartotojus, kad e, reikia taip pat sukurti e, teisėtų pasiūlymų sistemą. Ta patį kalbėjome ir kalbėjome, kai buvo svarstumas e, e, piratavimo internete klausimas. Mums reikia, kad, bu, kad tai, kas, yra prieina, tai, kas siūloma yra rinkoje, būtų prieinama už, prie, e, už prieinamą kainą žmonėms. Tai bus geriausias būdas mums kovoti su įvairių kūrinių vogim, vagystėmis internete ir čia reikia taikyti panašią strategiją. Jorgenui Kroitsman galiu pasakyti, kad e, mums ateityje reikės sukurti teisės aktą e, veikiant Europos Sąjungoje skirtą azartiniams e, lašimams ir kuris padėtų mums kovoti su sukčiavimu, su priklausomybės lygomis, tokį teisės aktą, kuris padėtų mums apsaugoti jaunimą. Ir Ir aš manau, kad e, mums reikia nepamiršti, jog pirmiausia reikia e, užtikrinti, kad veiktų gerai sutarties sudarimo principas. Vien ribojimais nieko nepasieksime. Žinome, kad šiame sektoriuje yra nemažai e, mafijos. Uh, Ir jeigu mes norime tinkamai reglamentuoti e, azartinius lošimus, turėtume galvoti būtent tokią linkmę. Labai ačiū, tikrai labai išsamei atsakėte, dabar suteiksiu žodį e, kitiems trims kalbėtams, prašom. E- ačiū, Malkomai. Iš tikrųjų, šiandien vyksta paskutinis mūsų posėdis. Paskutinį kartą mes susitinkame su komisijos nariu ponu Barnie. Ir gerbiamasis komisijos nary, jūs iš esmės papasakote apie viską, ką mes nuveikėme per pastruosius ketverius metus. Ir uh, Aš savo vardu ir ko gero kolegų vardu galiu pasakyti, kad mes su jumis dirbame pirmiausia galvodami apie bendrą kolektyvinį interesą. Ir e, kartais e, gal mes turėjome skirtingų nuomonių apie e, tai, kaip reikėtų formaliai viską įforminti. Bet mums visuomet, mums parlamentui visuomet buvo malonu dirbti su jumis Ir buvo taip malonu dirbti, kad aš net ir ne, nepajutau, kad mes sugebėjome tiek daug visko nuveikti tam, kad paskatintume augimą, kad padėtumėme mažoms vidinėms įmonėms, e, vartotojams. Iš tikrųjų, mes darėme daug ką tam, kad uh, įveiktume tą nuovargį, kuris jau atsirado bendrojoje rinkoje, kad priartintume bendrąją rinką prie piliečių. Ir aš dėkoju Jums dėl to, kad Jūs visuomet buvot prieinamas, su Jumis visuomet galima buvo susisiekti. Ir tikiuosi, kad ateityje kiti komisijos nariai ir jų tarnybos O aš beje noriu padėkoti ir jūsų tarnybos žmonėms, kurie, aš nežinau, ar jų visų nėra šioje salėje, Dėl to, kad mes sugebėjome pakeisti savo darbo metodą, norėdami įveikti tą e, neigiamą nusistatymą prieš bendrąją rinką, e, tą kritiką, kurią dažnai girdime, reikia geriau vertinti e, rizikos veiksnius, apie kuriuos jūs kalbėjote. Mes suprantame, kad kartais valstybės narės labai lietai perkelė e, direktyvas į savo e, nacionalinius teisynus ir su to reikia kovoti. Jūsų tarnyb, tarnyba, da, e, kurie ir toliau dirbs, turi labai budriai uh, stebėti, kad ir taryba, ir jos tarnybos, kad Europos parlamentas, kuris bus naujai išrinktas, ir jo darbuotojai, ir kad jūsų darbuotojai taip pat visi kartu bendradarbiautų. Ir jūs kalbėjote apie. apie apie Europinę taupimo kortelę. Uh, Ir tai yra tikrai puikus pasiūlymas, kuris padėtų mums ir toliau skatinti inovacijas ir mokslinius tyrimus. Ir e, taip mes visi prisidėtume prie to, kad būtų kūrimas naujos darbo vietos. Yra nemažai dar sričių, kur mes nemažai daug ką galėtume nuveikti apie, galvojame apie, praktin, apie tai, ką realiai praktikoje galima būtų pakeisti, suprantame, kad nelengva yra ką nors realiai daryti. Bet mes visi šiame komitete ir toliau e, stengsime dirbti būtent tokia e, gera linkme ir bandysime padaryti viską, kad valstybės narės atsisakytų blogų įpročių. Danijai. Ačiū toliau, Andrius e, Švep. Ačiū. Pirmininkė, gerbiamas komisarė Barnie. Aš norėčiau pritarti tam, ką pasakė pirmininkas, o taip pat ir EPP frakcijos vardu padėkoti komisarų už tikrai e, nepriekaištingą bendradarbiavimą. Mes pasiekime labai daug. E, ir tikrai mūsų pasiekimai yra keliariopo pobūdžio. Kurdami vidaus rinką, bendrąją rinką, E, mes e, pavykome e, susitarti dėl tam tikrų kompetencijų komisijai. Anksčiau to labai trūko. Dabar yra tam tikros horizontalios kompetencijos ir iš tikrųjų tai yra didelė naujovė. Aš tikiuosi, kad ir kai prasidės nauja kadencija, bus užtikrintas geresnis ryšys tarp atskirų portfelių. Antra, aš tikrai e, labai džiaugiuosi, kad nekarta buvo paminėta nulinė tolerancija. Tikrai reikėtų labiau kontroliuoti, kaip valstybės narės įgyvendina europinių lygmenių priimtų sprendimus. Tikrai ne, e, įgyvendinimo nereikėtų toleruoti. Komisija turėtų glaudžiau stebėti, kaip valstybės narės federalinių, pavyzdžių, lygmenių gyvendina europinius sprendimus, kiek laiko tam prireikia. Na ir kokiu reikėtų kompetencijų komisijai, kad iš tikrųjų vis, viską būtų galima stebėti. Aš manau, kad populistai iš tikrųjų nedaug turi galimybių. Ir beje, dar noriu paminėti vieną dalyką dėl tų reglamentuotų profesijų. Kada komisija vėl svarstys tą klausimą, ką reikėtų e, daryti, kad galbūt kai kur vidaus rinkoje e, e, būtų kai kurios profesijos reglamentuotos laisviau, liberaliau, galbūt žmonėms tiesiog trūksta informacijos apie tai, kažkas tai bijo. Gal komisaras galėtų pateikti daugiau informacijos apie uh, E, e, profesijų lag, e, reglamentavimo europinių lygmenių. Jeigu gautumėm tokios informacijos, būtų ir sostinėse paprašiau kalbėti apie kylančias problemas. Ačiū. Ačiū. Panerulė. Aš taip pat norėčiau padėkoti komisarui už puikų bendradarbiavimą. Ačiū ir sekretoriatui, ir jūsų bendradarbiams. Aš dabar kalbiu žaliųjų frakcijos vardu. Galbūt ponas Malkol manęs ir negirdi, bet tikiuosi, kad vis tiek kažkaip tai išgirs. Dabar yra mūsų paskutinis posėdis. Aš manau, kad tikrai e, šie pastarieji penkeri metai prabėgo tikrai gerai bendradarbiavimą su komisija ir e, manau, kad tai pavyko pirmininko dėka. Aš taip pat norėčiau padėkoti ir Austrijos bendruomenės vardu. Su Austrų bendruomenės atstovais aš diskutavau šį rytą apie viešųjų pirkimų direktyvą. Kai kas jau yra visai patenkintas, sako, kad ta direktyva užtikrins didesnį teisinį e, e, aiškumą ir saugumą, bus daugiau lankstumo, viskas taps paprasčiau. Aš norėčiau paminėti dar porą dalykų. Visų pirma, teisės aktų įgyventinimas. Čia norėčiau pratesti kolego Švap išsakytą mintį. Pavyzdžiui, kai, kurioje, kai kuriuose srityse, e, tokiuose kaip abipusis profesinių kvalifikacijų pripažinimas, yra labai svarbu kontroliuoti įgyvendinimą. Galbūt nereikia iš karto galvoti apie teisės aktų peržiūrą. Kalbant apie profesinių kvalifikacijų abipusį pripažinimą, tai uh, Aš jau pati buvau susidūrusi per vieną kadenciją su trimis peržiūromis. Man atrodo, kad tai yra per daug. Taip pat jūs kalbėjote apie tai, kaip galima būtų vykdyti geresnę pramonės politiką, remti mažas bei vidutinės įmonės. Čia, manau, reikėtų stabilesnių teisės aktų, kurie nebūtų keičiami taip sparčiai. Tokiu būdu mes galėtumėm įmonėms irgi padėti ir jas sustiprinti. Ačiū. No, want... Aš tiesiog e, stebiu laiką, ar ponė Gebhardt ir ponas De Grip galėtų pateikti savo klausimus ir po to ponas Barnė galės atsakyti jūs, ponė Gebhardt. Manif. Labai ačiū. Aš norėčiau pratesti anksčiau e, kolegų išsakytas mintis. Irgi dėkoju komisarui Barnie už labai gerą atvirą bendradarbiavimą kurį patyrėme. Na tikrai e, negalėčiau taip e, kalbėti apie visus e, komisarus. Aš jau 20 metų dirbu Europos parlamente, esu jau truputį ir patyrusi ir turiu ir ne visai teigiamos patirties. Galbūt jūs galėtumėte ir busimiems komisarams pasakyti, kad tikrai labai gerai atvirai bendradarbiauti su Europos parlamentu, nes mes visi siekiame europinių tikslų. Ir beje, dar turiu vieną pastabą, pasistengsiu kalbėti trumpai. Štai koks klausimas. Kaip greitai yra e, kuriami nauji europiniai teisės aktai? Pažiūrėkime, kas atsitiko su paslaugų direktyva. Galbūt nereikėtų jau griebtis iš karto ir peržiūrėti e, tą paslaugų direktyvą. Galbūt pirmą uh, E, įvertinkime, ar ta direktyva ir kiti teisės aktai buvo tinkamai įgyvendinti. Reikėtų pasižiūrėti, kas e, pasiteisina, kas mažiau pasiteisina. Įmonėms reikia daugiau aiškumo, bet taip pat tokio aiškumo reikia ir vartotojams. Jie taip pat turi pasitikėti, kad teisės aktai nesikeis taip sparčiai. Tai aš norėčiau rekomenduoti Europos komisijai į tai atsižvelgti. Galbūt tokią mintį galėtume atitraukti savo rekomendacijas. Manau, kad tikrai būtų labai gerai visų pirma pasižiūrėti, kaip veikia kažkoks tai europinis teisės aktas prieš teikiant naują pasiūlymą. Kartais atsitinka taip, kad uh, yra jau teikiamas naujas pasiūlymas arba peržiūra vykdoma, nors kai kuriuose valstybėse narėse dar tas teisės aktas net nėra pradėtas įgyventinti. Tai, man atrodo, nelabai teisinga tokia praktika. Ačiū. Šiandien finally, uh, Mrs. Legryp. Dėkuoju ir paskutinį kalbėti, ponia Legryp. Ačiū, ponia Pirmininkė, gerbiamasis komisijos nariai, aš savo ruoštų. Uh, Taip pat norėčiau Jums padėkoti, atsiprašau, kad aš kartuoju tą patį, apie ką kalbėjo kolegos, bet aš Jums labai dėkoju už mūsų bendrai nuveiktą darbą ir už tai, kad Jūs visuomet buvot pasirengęs pas mus atvykti, įsiklausyti į mūsų nuomonę. Ir kad Jūs lankėtės čia vidaus rinkos komitete reguliariai, Jūsų teigiamas požiūris, Jūsų tokia politinė, atvira politinė pozicija turėtų įkvėpti ir e, kitus e, e, būsimos komisijos narius, ir kad jie ir toliau turėtų daryti viską, kad ES reikalai būtų gerai tvarkomi ir kad būtų siekiama pažangos ES. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad ir jūs ir jūsų kabinetas padarėte viską, kad vidaus rinka, bendroji rinka atsidurtų visos ES politikos darbo tvarkės viršuje. Jūs darėte labai daug tą, tam, kad ta bendroji rinka ir taptų kartu ir tuo pagrindu, tais pamatais, ant kurių mes galėtume toliau statyti Europos namus. Aš neturiu klausimų kaip kiti kolegos, aš tiesiog norėčiau jums leidus pakalbėti asmeniškai. Aš šiame komitete užimu tokią ypatingą vietą. Po to, kai jūs buvo paskirtas komisijos narių, aš a, pradėjau dirbti Europos parlamente, aš užėmiau jūsų vietą ir a, pradėjau dirbti būtent šiame komitete, kuriame dirbote ir jūs. Ir man buvo da, ir labai malonu, ir kartu aš labai didžiavausi tokią garbę. Tokia garbę. Ir mūsų piliečiai, ir mūsų verslininkai, uh, reikalauja supaprastinti teisės aktus, supaprastinti reglamentavimą galiojant ES ir taip pat jie nori teisinio aiškumo ir stabilumo. Ir todėl aš norėčiau paprašyti, kad jūs to nepamirštumėt. Apie tai labai svarbu yra nepamiršti, kai mes kūrėme bendrą rinką, turime galvoti apie e, teisės aktų supaprastinimą, apie aiškės taisyklės ir apie stabilumą. Štai ką noriu pasakyti. Dėkuoju. Well, thank you very much, and thank you for reminding us. Ačiū, ačiū, kad priminėte mums, kad jūs tarsi vertinga uh, Mišel Barnie įpėdinė Na, o dabar laikas atsakyti komisarui. Euh, Dėkoju, Malkomai. Man buvo labai malonu 2010 m. vasario mėnesį tapti Europos komisijos nariu. Ir Aš dalyvavau rinkimuose ir aš patikau Europos parlamentą ir po to, kai man teko jį palikti, aš tikėjausi, aš labai norėjau, kad tas, kas ateis mano vietų, veiktų ir dirbtų aktyviai. O dabar aš dėkoju Bernadetai ir Bartui ir kitiems. Jūs visi kalbėjote apie tai, kad būtina tinkamai įgyvendinti galiojančius teisės aktus. Uh, Pirmiausia, apie visišką e, netoleranciją, apie kurią jūs buvo kalbama. Mes matome, kad vidaus rinkos direktyvos geriau yra perkelinėjimos į nacionalinius teisynus ir mes matome pagal, e, pagal e, pažangos lentelę, kad tik tai Belgija ir Lenkija nepasiekė vieno procento neperkeltų teisės aktų tikslo. Didžioji dauguma yra pasiekusi 0,6 procento rodiklį ir tai yra šiek tiek prašiau nei mūsų numatytas pusės procento rodiklis. Jis nurodytas bendrosios rinkos akte. Ir aš tikiuosi, kad mes galėsime netrukus užtikrinti, kad bendroji rinka būtų visiškai sukurta ir kad ji galėtų išnaudoti šimtų procentų visą savo potencialą. Bernadeta kalbėjo apie e, pažangos vertinimo lentelę. Aš jau minėjau, kad mes e, norime, kad e, būtų pasiektas pusės procento rodiklis ir yra šalių, kurios jau įveikė ir tą, tą, pasiekė tą tikslą. Ir reikia neprarasti budrumo. Tačiau Toliau ponas Švab kalbėjo apie reglamentavimą. Abipusio pripažinimo mechanizmas. Čia mes galvojame daugiausiai apie vis dar tebe egzistuojančias kliūtis, kurios trukdo žmonėms dirbti vienokį ar kitokį darbą. Mes atlikome e, vertinimus e, pagal paslaugų direktyvą ir 2013 e, m. lapkričio mėnesio komunikate mes paskelbėme vertinimo rezultatus. Ko mes tikėjomės iš tos kolegiškos peržiūros? Mes tikėjomės, kad viskas bus atlikta skaidriai ir viešai. Mes norime, kad toms profesijoms uh, kurioms taikomi yra ypatingi nacionaliniai reikalavimai, būtų taikomas taip pat ir visiškas skaidrumas, kad čia viskas būtų aišku, nes mes matome, kad yra dar tam tikrų kliūčių, kurios nėra pateisinamos ir kurios tiesiog yra protekcionistinio pobūdžio, turėtų būti pašalintos. Ir Taip pat mes norėjome atnaujinti ir e, teisės aktus, kurie yra taikomi e, valstybėse narėse. Ir kartu su kiekviena valstybė narė mes nagrinėjome, ar nė, nėra kokiu nors kliūčių, kurios trukdytų žmonėms užsimti vienokią ir kitokią veiklą. Ir aš manau, kad uh, netrukus mes galėsime pranešti parlamentui apie mūsų vertinimo rezultatus. Ir, kaip minėjau, vertinama yra kiekviena valstybė narė. Kiekvienoje valstybė narėje mes vertiname, ar taikomas reglamentavimas yra proporcingas, yra adekvatus. Ir ponas Švab taip pat ir kalbėjo apie horizontalaus pobūdžio konsultacijas ir apie teisės aktų perkelimo uh, vertinimo lentelė. Tai yra e, darbas, kuris yra atliekamas e, reguliariai ir e, naujai išrinktas parlamentas turėtų pasinaudoti šią priemonę ir nepamiršti, kad ji yra labai naudinga bendrai rinkai. Ir dėkoju už tai, kad jūs paremėte mūsų veiklą dėl viešųjų pirkimų. Beveik 20 metų aš e, e, dirbau savivaldos e, institucijos ir aš mačiau, kaip mažos ir vidutinės įmonės negalėjo dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, kurie buvo skelbiami dėl to, kad tiesiog negalėjo, jos tiesiog negalėjo savo to leisti. Ir tai tikrai buvo nenormalu. Ir Malkomas manęs e, apie tai klausė - inovacijos, aplinkosauga ir teisinis aiškumas. Tai tokie buvo, da, da, tokias buvo užduotis iškeltos. Dėkoju kolegiai ir o, už tai, kad jūs e, klausėte apie teisės aktų perkelimą ir apie tai, kaip galime tobulinti tekstus. Kai aš e, stebiu, kas vyksta e, koncesijų rinkoje, manau, kad e, iš tikrųjų prieš pradedant kokį nors vertinimą, pirmiausia, reikia sulaukti galutinės teksto versijos, nes galutinė teksto versija gali būti visiškai kitokia nei pirminis pasiūlymas. Mums reikia dialogo Ir e, mes e, surengėme konsultacijas su suinteresuotomis šalimis e, dėl viešųjų pirkimų ir tos suinteresuotosios šalis dalyvavo mūsų diskusijose ir svariai prisidėjo prie teksto. Pane Legrip kalbėjo apie bendrą rinką ir būtent bendroji rinka yra pagrindinis mūsų uždavinys čia ir visi suprantame, kad tai yra kertinis ES akmuo. Finansų krizė ir ekonominė e, krizė, kuri prasidėjo e, e, jau po finansų krizės, parodė, kad nuo krizės pirmiausia nukentėjo bendroji rinka, nes pamatėme, kad žmonės norėjo rūpintis tik tai savo gerovę, buvo nemažai protekcionizmo apraiškų, kiekvienas pradėjo rūpintis tik, tik tai savo nacionalinė rinka. Bet mes visi suprantame, kad mums reikia bendrosios rinkos tam, kad mes galėtume įveikti šią krizę, kad mes galėtume sukurti e, e, augimą. Mums e, reikia skatinti prekybą ES viduje, mums reikia skatinti judumą, mums reikia skatinti mainus bendrojoje rinkoje. Ir, ir aš ir visa mano komanda darėme viską tam, kad galima būtų uh, įsiklausyti į piliečių nuomonę ir ją atsižvelgti. Be abejo, negalima dar nusiraminti ir, ponė pirmkė, gerbėjai kolegos, galvoti, kad viskas jau yra padaryta. Dabar mes tik tai norime apžvelgti visus savo pasiekimus ir tai yra visiškai normalu. Tačiau mes negalime būti dar savimi patenkinti dėl to, kad nedarbas dar yra labai didelis, kad daug dar netliktų darbų, daug kančių. kančių Tačiau mes matome, e, kad Europa yra naudinga. Europa gali skatinti pažangą. E, Europa gerina gyvenimo sąlygas. Apie tai svarbu yra nepamiršti dabar ruošintis rinkimams. Ir aš norėčiau padėkoti vidaus rinkos e, komiteto nariams ir dėkoju jums. Ir dėkoju Jums už tai, kad Jūs dėkojate mūsų tarnyboms ir mūsų teisininkų tarnybai, kuri e, ketverius metus e, man talkino. Dėkoju. Well, Michel Barnier, thank you uh, very much indeed. Michel Barnier, dėkojame Jums už tokį energetišką, energingą, atsiprašau, ir vizionierišką penkerių metų kadencijos užbaigimą. Tie nariai, kurie suformuos būsimo komiteto brandolį, tai atsimins. Mes užbėgome vieną minutę į priekį pagal darbo tvarkę. Tikiuosi leisite išdėstyti keletą apmąstymų. Aš noriu padėkoti kai kuriems žmonėms čia mane taip pat padrasino jūsų refleksijos, tai kaip jūs dirbote su viešais įsipirkimais, kvalifikacijų tarpusavo pripažinimu, muitinės kodeksų standartais, nors šiandien nedalyvauja įmonių direktorato atstovas. Aš atsimenu, kad pirmasis sustikimas vyko tarp manęs ir koordinatorių. Ir būtent jiems aš noriu padėkoti šiandien. Jie bet kuriam komitetui yra svarbiausi ramšiai. Kartu mes sutarėme dėl strategijos, dėl vizijos, kokių tekstų mes norime kartu su komisija. Labai svarbu jūsų rolę suvokti. Tikiuosi, kad IMKO būsimasis komitetas dirbs taip pat. Kiti komitetai turėtų tai taip pat suvokti, nes mes parodėme, kad su sudėtingais dosije sugebėjome dirbti sėkmingais. Ir manau taip įvyko dėl to, kad koordinatoriai įdėjo daug darbo. Noriu padėkoti Karlos ir jo komandai, taip pat Jordan sekretoriatui su jais buvo labai malonu dirbti. Taip pat e, politinių frakcijų patarėjams noriu padėkoti. E, narių asistentams noriu padėkoti. Jie visi dirbo ranka rankon. Ir taip pat e, visiems nariams noriu padėkoti. Tikrai buvo malonu vadovauti tokiai įdomiai, talentingų ir įvairių žmonių grupiai. Man visada atmintie išliks šie penkeri metai. Štai tokios mano paskutinės mintys. Tikiuosi, kad prie furšeto prisijungs ir komisijos atstovai. Furšetas bus netrukus. Baigdamas, noriu padėkoti tiems, kurie stebi posėdį internetu. Per penkerius šiuos metus atsirado naujovė, kad posėdžiai transliuojami internetu. Ir aš pabaigsiu tradiciškai, primindamas visiems, kad galite gauti mūsų puikų naujienlaiškį. Tiesiog atsiųskite mums elektroninį laišką. Nežinau, kiek turime abonentų, turbūt 2,5 tūkstančio, kas žino tiksliai. 2,5 tūkstančio, neblogai, nes pradėjome nuo dviejų ar trijų šimtų. Ir interesas, susidomėjimas nepaprastai išaugo. Tiesa, noriu Jums pranešti, kad kitas komiteto posėdis vyks Liepos 7 dieną, pirmadienį, Jūs išrinksite naują pirmininką, bus nauji nariai. Nebejoju, kad kai kurie iš Jūsų čia ir toliau dirbs. Taip pat e, noriu šį kartą nepamiršti ir padėkoti vertėjams. Pirmininkas maloniai padėkoja vertėjams. Uh, and so I close by inviting all our interpreters. Ir baigdamas e, noriu pakviesti ir vertėjus prisijungti prie mūsų, išėjus iš salės, kairėje yra baras. Kartu galėsime pakelti taures. Ačiū Jums visiems, posėdis baigtas. so, so there we are. So it was, it was a good.